subsidijuojamos. Ir dėl to dabar ES e, e, rinkos e, oro bendrovės nukenčia. Ir tai iškraipo rinką ir tai padaro žalą, todėl mes kaip Europos Sąjunga turėtume imtis konkrečių priemonių ir veikti prieš subsidijuojamas oro e, linijas. Tačiau aišku, su atitinkama reakcija, nes žinome, kad yra diskriminuojami ir mūsų tolesni e, regionai, periferiniai e, regionai. Ir 868 e, reglamente yra numatyta tada, tada imtis priemonių, kai, yra, kai grėsia žala dėl diskriminavimo. Ir gerbiami kolegos, mes kalbame apie grėsiančią žalą, o ne apie uh, tą e, esamą uh, žalą. Ir mes dėl to dėrėjomės per trišalės dėrybas ir pakeitėme. Ir 868 reglamentas yra tikras atgrasimo instrumentas. Ir 868 yra diplomatinė priemonė Europo ir jos valstybės narės negali apsisaugoti nuo diskriminavimo. Ir e, mes turime veikti kaip e, viena bendryje, 28 valstybės narės, ir tik tada galėsime turėti e, globalią įtaką ir taip pat oro bendrovių sektorija. Pavyzdžiui, yra America First, Gulf Airlines First ir taip toliau, o Europa yra kartu. E, labai dėkoju komisijai už gerą pagrindą, dėkoju tarybai už e, sunkes ir sąžiningas dėrybas ir dėkoju kolegoms, kurie man nuolat padėjo. Mes e, dabar turime labai stiprų pagrindą stipriai Europai, turime stiprią, stip, stip, stiprią stiprų mechanizmą būti vieni, vieningi. Dėkuoju. Komisione la parola. Ačiū. Dabar komisijos vardu komisijos narys Oettingeris, prašom. Aptotinamai. Dėkuoju, gerbiami parlamentarai. Aš E, pakeičiau komisarę Bulk dėl to, kad ji susirgo, tačiau jin labai dėkinga už tas konstruktyves dėrybas. Ir parlamentarė Pypa, dėkoju Jums už Jūsų funkciją e, ir už pranešimą ir jo turinį. Dėkoju e, komitetui, kuris, yra, kuris pateikė labai daug pastabų ir smarkiai prisidėjo. Jūs atlikote labai svarbu vaidmenį. Naujojo reglamento prieimimas siekia užtikrinti sąžininką konkurenciją oro transporto sektoriuje. Ir tai labai svarbu. Mes turime oro transporto sektoriaus strategiją. Jau prieš keletą metų komisija ją pradėjo renkti ir dabar jau galima ją priimti. Šitas teisės aktas nėra kažkoks paprastas elementas. Tai padės užtikrinti sąžinę, sąžininką konkurenciją Europos oro transporto sektoriuje. Ir padės e, kartu su kitomis valstybėmis narėmis e, užsitikrinti sąžiningą konkurenciją. E, pakeitimai šiame sektorije ir žmonių prekių ir prekių judėjimas yra labai svarbus ir mes taip galime sukurti bendrą ES politiką ir tokią priemonę, kuri E, padės užtikrinti visoms trans, oro transporto bendrovėms e, sąžiningai organizuotis e, konkurenciją. Mes kalbame apie um, oro transportą ir ES viduje, ir už jos ribų. Ir oro bendrovės, e, kurios įsisteigusios e, Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir konkurentai, kurie įsisteigia trečiosios šalise, bus to įtakojami. Mes e, tą gerbėme, tuo, tą vertiname, tačiau svarbu užtinkrinti ir junglumą. Kalbant apie skrydžius į ES, oro bendrovės iš trečiųjų šalių gauna mūsų garantijas. Uh, joms galioja atitinkami Europos teisės aktai, kaip ir ES valstybių narių bendrovėms. Ir mes, europiečiai, norime sąžiningos konkurencijos, sąžiningomis vienodomis sąlygomis. Ir Akivaizdu, kad e, kai kartais ES e, įmonės uh, E, iš esančios už ES ribų nebūtinai e, yra vienodai traktuojamos, tačiau kaip tik yra diskriminuojamos trečiųjų valstybių. Mes kaip komisija e, palaikome ir, mm, ir mm, pritarėme šio parlamento idėjoms siekti pasaulinio harmonizavimo šioje srityje. Tačiau nei PPO, nei ICAO direktyvos nesiekia e, e, realist, nenumato realistiškų veiksmų artimiausioje ateityje e, užtikrinančių sąžiningą konkurenciją. Ir manau, kad reikia padėti oro bendrovėms, kurios susiturė nesąžininką konkurenciją. Ir 28 ar 27 valstybių narių pastangos reikalingos ir todėl dabar mums reikia sustarti dėl šito reglamento, kuris būt, padėtų sukurti efektyvų, patikimą instrumentą, kuris padėtų tarnauti mūsų interes, piliečių interesams ir galima būtų atsakyti nesažiningos praktikos ir šita priemonė padėtų proporcingai kovoti su neteisinga praktika. Šitas reglamentas smarkiai skiriasi nuo ankstesnio, kuris buvo parengtas 2004 metais ir buvo neefektyvus ir praktiškai nepritaikomas. Dabartinis reglamentas atsižvelgia į oro sektoriaus ypatumus, šiandienos ypatumus, yra aiškesnis, efektyvesnis ir rentabilesnis. Ir komisija turi susidėrėti su trečiosiomis šalimis dėl oro e, transporto susitarimų. Ir e, tai reikalauja dialogo, dėrybų, sprendimų ir negalime turėti vienašališkų priemonių. Tai padės užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp ES bendrovių ir trečiųjų šalių bendrovių ir tai pastarnaus ir mūsų piliečiams, kurie galės kovoti, e, keliauti e, visų šalių bendrovėmis. Dėkoju. Vielen Dank, grazie mille. Labai ačiū, dėkui gerbiam komisijos nariui. Dabar pinigų ir ekonomikos komiteto vardu ponas Tremosa Balčelis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Sveikinu Jūs dar kartą šiame parlamente. Mėly kolegos, galvodami apie didėjančią konkurenciją tarp oro transporto operatorių pasaulinių lygmenių, sąžininką konkurenciją ir vienodas veikimo sąlygas yra būtina užtikrinti, kad Europos ir ES to turi stengtis. Kolegos, aš reikalauju tų pačių taisyklių ir sąžininkos konkurencijos visiems operatoriams. Tai negali būti traktuojama kaip grinas protekcionizmas. Aš e, kai kurių Europos vežėjų reikalavau persitvarkyti, kad būtų baigta teikti valstybės parama. Dabar aš reikalauju daugiau finansinio skaidrumo ir aiškesnių taisyklių dėl trečių šalių vežėjų ir operatorių ES ir jų investicijų ES. Europoje yra 500 milijonų potencialių keleivių, trečiųjų šalių piliečiams e, keliams į Aziją. E, jie skrenda į Europą ir prisipildo lėktuvus. E, transporto konkurencijos e, e, užtikrinimas turi būti užtikrintas, kai komisija derasi dėl sutarčių su kitomis pasaulio dalimis. Finansinio skaidrumo nuostata turėtų būti įtraukta į aviacijos sutartis E, galvojant apie trečių šalių investicijas į ES avialinijas. Jeigu trečiųjų šalių oro bendrovės gauna subsidijas, tai kodėlgi jos turėtų kol, turėti teisę kontroliuoti ES avialinijas ir pasiekti tų pačių rezultatų? Man atrodo, tai nėra sąžininga konkurencija. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū, mielas kolega. O dabar pereisime prie frakcijų atstovų pasisakymų. EPP frakcijos atstovas gerbiamasis Fande Kamp. Prašom. Mielas pirmininkė, labai ačiū. Ir sveikinu komisijos nariui Otingerį plenarinių posėdžių salėje. Aš tikiuosi, kad jūs perduosit geriausius mūsų linkėjimus Violetai Bulč. Panašu, kad jos veikata jau pagerėjo, bent jau aš išgirdau tokius gandus, bet vis tik prašau perduoti geriausius linkėjimus. Taip pat noriu padėkoti kolegai Markus Piperiui už labai gerai atliktą darbą ir sunkų darbą. Jis tai padarė, norėdamas sėkmingai užbaigti šį dosiją. Šis darbas buvo užbaigtas pirmininkaujant aistriai. Ir ypatinga yra tai, kad dabar čia plenarinių posėdžių šalėje tik šiandien aptarinėjame trilogo rezultatus. Kolega iš ekonomikos komiteto ir komisijos narys jau sakė, kad šis dosie yra labai svarbus tarptautiniu požiūriu. Ir per pastarosius kelias mėnesius šis dosie tik tai įgavo daugiau reikšmės. pastebėtos e, skirtingos nacionalistinės tendencijos visame pasaulyje. Todėl ES tenka uždavinys užtikrinti, kad tarptautinė aviacija išliktų atvira. Ta padaryti sunkiau negu apie tai kalbėti, tačiau e, tarptautinės aviacijos atvirumo išlaikymas sąžiningoje rinkoje yra nepaprastai svarbu. E, rinkoje yra labai daug nesažningos konkurencijos pavyzdžių. Daug matom ir negalios valstybės paramos atveju. Ir mes čia nekalbame tik tai apie degalus ar nusileidimo takus. Nekalbam tik apie Arabų šalis, Kiniją, Hongkongą ir Singapūrą. Europos vežėjai susiduria su nesažinga konkurencija visose rinkose. Aš labai tikiuosi, kad šis dosie pagerins Europos operatorių padėtį ir e, jie galės veikti sažiningesnėmis sąlygomis. Labai ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu žodis kolegai Prois. Ja, dank, werte... Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Mūsų gerovės pagrindas yra konkurencija ir socialinė Um, lygybė ir tai taikoma tarptautinėme oro transporte. Ir svarbu, kad būtų apsaugoti mūsų verslininkai nuo uh, nesažiningos praktikos. Mes turime užsa, uh, užtikrinti jiems tinkamas sąlygas visoje Europoje. Ir mes kalbame apie priekybos konfliktą ir apie baisius uh, instrumentus. Mes galėtume geriau reglamentuoti taisyklės Europoje. Jos turėtų būti būti sažiningesnės. Ir iš e, tarybos pusės e, mes e, turime prastą vaizdą. Man sunkiai įsivaizduoti, kad viena valstybių grupė galėtų veikti efektyviai ir tokius apsaugos instrumentus galėtų sukurti taip, kad ES įmonėms būtų mokamos nesažiningos E, subsidijos e, vien tam, kad būtų išlaikyta tik tais rinkos e, paradigma. Ir mes manome, kad Europos oro transporto rinkai reikia gero naujo teisės akto, kuris padės apsaugoti mūsų bendrovės nuo žalingų subsidijų iš trečiųjų šalių pusės. Ir E, tai yra žalingas protekcionizmas ir keleivių pervežimo ir krovinių pervežimo e, sektoriuje. Kalbant apie e, tai mes iš savo frakcijos pusės pasiekėme gerą kompromisą ir labai norime padėkoti kolegai Piper ir visiems kitiems. Labai dėkoju už konstruktyvų bendradarbiavimą. Ačiū. Grazie mille. Adesso Eh, Labai ačiū. Dabar Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu, ponė Foster, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Nuo pirmo pasikeitimo nuomonėmis šiuo klausimu praėjo nemažai laiko. Komisijos pirminėme tekste buvo kalbama apie protekcionistinį požiūrį ir tai leistų uh, komisijai taikyti nu, nuobaudas trečiųjų šalių oro vežėjams po tyrimų. Ir tai iš tikrųjų buvo liūdnas signalas mūsų tarptautiniams partneriams ir nuo to nukentėtų mūsų, būtų nukentėjusi mūsų reputacija ir kartu oro transporto jungčių klausimas. Kartu tai sukeltų progą e, teikti skundus dėl komisijos prerogatyvų. Suprantama, reikia kovoti su nesažininga e, konkurencija, tačiau neturėtų susiaurėti vartotojų pasirinkimas, kainos išsipūstų ir pagaliau nukentėtų tiekimo grandinės. Tad aš negalėčiau pritarti galutiniam susitarimui po trialogo, nes čia su siaurinamos valstybių narių kompetencijos, e, kartu prerogatyvos, sudaryti sutarimus su trečiosiomis šalimis. Manau, mes turėtume siekti pusiausviros, dėl kurios e, galėtų, e, galima būtų kalbėti apie augimą ir inovacijas. Tad ir tai pasitarnautų ilgainiui. Jums leidus pirmininkė. Galbūt šiandien aš kalbu paskutinį kartą. Pirmoji kalba buvo 99-aisiais pasakyta ir tą progą noriu padėkoti vertėjams e, Briuselėje, čia, e, sekretoriatui, e, Europos parlamentui, kitoms institucijoms už paramą ir noriu palinkėti visokiojo pasiekmės busimuose darbuose. Ačiū. Labai ačiū kolega. Toliau Europos liberalų ir demokratų frakcijos vardu kalbės ponas Telička. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Foster kaip tikrai gerai kolegiai, su kuria mes gerai dirbom. Čia, kalbant apie šį klausimą, trys žodžiai svarbiausius - veiksmingumas, papildomumas ir ir dialogas, veiksmingumas. Iš tikrųjų, čia reikėtų kalbėti apie tikrą e, gynybos tam tikrą mechanizmą, suteikti įgaliojimus komisijai, kuri galėtų tirti gavus, e, sakykime, pagristą, e, pagristą skundą ar tiesiog atlikti tyrimus savo iniciatyvą. Komisijai reikėtų numatyti iniciatyvos teisę, kad nereikėtų laukti kol nukenties ES oro bendrovės. Komisija turėtų galėti veikti, jeigu e, ji manytų, kad kyla grėsmė, žalos grėsmė. Veiksmingumas svarbus ir dėl to, kad e, numatytas laikotarpis tyrimui ir iki kada jį reikėtų baigti. Kartu numatyta galimybė susiaurinti, sutrumpinti tyrimo laiką. Veiksmingumas kartu ir ta prasme, kad komisijai dabar suteikiama priemonių priimant e, finansinės ar operatyvinės tam tikras priemonės. Toliau, papildomumas. Suprantama, pačiu reglamentu neįtvirtinsim geros tikros konkurencijos, tačiau mes jau turėsim visą sistemą ir tokiu būdu tyrimas galėtų prisidėti prie dvišalių e, sprendimų, ieškant e, tam tikrų sprendimų. Ir galiausia dialogas. Čia jau buvo konsultuojamasi su klausimu susijusiomis valstybėmis narėmis. Tai viena. Antra, numatytas dialogas su partneriais dvišaliais susitarimais ir galiausia Europos parlamentui bus informuojama per dėrybas. Tad iš tikrųjų tikrai geras instrumentas, kurį mes turėsim. Labai ačiū. Ir dabar Europos žaliųjų ir Europos lais, laisvojo alijanso frakcijos atstovė Karima Deli. Brangus kolegos, Dabar balsuosim dėl vieno iš paskutinių reglamentų skirtų oro transportui. E, konkurencija oro transporto sektoriuje yra tikra nelaimė. Užtenka pasižiūrėti į Persų įlankos e, valstybės, e, kur reikia mokėti milžiniškas lėšas už degalus, už infra, oro uostų infrastruktūras. Ir čia e, vėlgi kalbant kartu atlyginimų klausimas. Bet to nesažininga konkurencija tai reiškia tiesioginį e, oro e, linijų tiesiog nukirtimą tarp Europos ir Azijos ir todėl dabar tenka daugiau teršti skrai, skrendant per, per persų įrankos tą oro transporto cink, centrą. E, iš tikrųjų dabar plečiasi e, or, skrydžių, oro skrydžių ir tai yra e, tiesiog laukianti bomba, nuo kurios mes nukentėsim visi. 3 procentai pasaulinių emisijų yra iš oro transporto sektorius, tai ir visos Vokietijos pramonės ir, ir kitų sričių emisijos. Mes turėtume uh, iš tikrųjų e, reformuoti oro sektorių. Tai yra nepaprastas išbandymas. Matėm, kad per Paryžiaus susitarimą 15 metais e, oro transporto sektorius net nebuvo minimas, bet kas yra labai e, liūdna, kad Europa dabar vėlgi kovojant su klimato kaita E, nepakankamai tiesiog veikia, nes ir yra savanoriškų e, valst, tam tikrų valstybių veiksmų, kurios numačiusios, sakykime, degalų mokestį ar kitas priemonės tam, kad būtų galima sumažinti emisijas. Pone komisarė, nebe, nebe turim daugiau laiko laukti, kol oro transporto sektorius pats reformuosis. Mes turėtume atsakyti į išbandymą, nes oro transporto sektorius yra didžiulis išbandymas, ekonominis išbandymas, socialinis, bet visų pirma tai klim, klimato išbandymas ir atsakant į tą išbandymą, komisija tikrai labai jau e, tyli. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, mėla kolegė. Dėkuoju ir dabar suteiksiu žodį GUE NGL frakcijai Pimenta Lopes. Minutė 30, prašom. President. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas iškelia labai daug klausimų E, bendrosios rinkos kontekste, ES integruotos gracijos vizijos kontekste, galvojame apie Europos monopolijos nesukūrimą viename sektoriuje. E, dėl šios strategijos kai kurių e, oro transporto operatorių padėtis pablogėjo ir jiems dabar tenka kentėti dėl infrastruktūros ar vidaus paslaugų problemų. Uh, E, šis sektorius e, skirtingai yra išsivysęs skirtingose valstybėse narėse. Tačiau pastebėjome, kad dirbančių šiame sektorio teisės pablogėjo visur. Yra sukurta labai arši konkurencija ir Europo, šioje, šioje, šioje verslo srityje ir dabar ES su trečiosiomis šalimis ginčiasi dėl jų dalyvavimo bendrojo rinkoje e, supraskime, kad yra daug oro transporto įmonių, kurios gauna valstybės subsidijas. Mes turėtume pradėti kalbėti apie aviacijos sektoriaus nacionalinį strategijų sukūrimą. Šio sektoriaus konkurencija duoda labai didelės, padaro didelės įtakos bendrėje rinkai ir įmonių veiklai apskritai. Mes supraskime, tai kad dėl to kenčia koky, paslaugų kokybė. Darbuotojų teisės nėra garantuotos ir to žmonės turi dirbti neracionaliomis sąlygomis. Todėl mes šį pasiūlymą atmesime. Labai ačiū, mielas, mėla kolegė. Dabar EFDD frakcijos atstu, vardu Kalbės ponė Ajuto. Ačiū ponė pirmininkė. Kolegos, kaip visi puikiai žinome, ES viduje yra nustatytos labai griežtos taisyklės nesažininkai konkurencijai. Pažaboti. Mes galvojame, kaip užtikrinti e, neribotas vienodas sąlygas e, e, paslaugas visoms valstybėms narėms. Ir mūsų valstybių administracijoms yra labai sunku priimti kompensavimo priemonės ar stebėti priemonės, kurios yra pritaikytos už ES ribų, jeigu nėra su tomis už ES esančiomis šalimis pasirašytos sutartys. Todėl labai svarbu, kad būtų ėmamasi žingsnių, leidžiančių peržiūrėti daugiau negu aštuonias konkrečias priemonės e, turėtume išsiaiškinti, kaip turi būti atliekami tyrimai ir kaip kompensuojama padaryta žala turėtų būti taip pat. Pažiūrėkime į dabar galiojantį reglamentą. Jis nėra panaudotas taip, kaip reikėtų. Jei norime užtikrinti transporto paslaugas piliečiams ir sąžininką konkurenciją pramoniai, tai supraskime, kad būtina sukurti gerą teisų kontroliavimo sistemą. Ačiū. Toliau ponas Sožnieč, nepriklausomas narys, viena minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiame reglamente yra pasakyta, kad nesažininga konkurencija vadovaujasi privilegijomis ir subsidijomis, kurias suteikia valstybė. Aš su tuo sutinku. Tai yra nesažininga konkurencija. Jeigu pinigai paimami iš mokesčių mokėtojų ir duodami kokiai nors įmoniai, tai sukūriamas nesažiningos sąlygos, nes tos pinigus iš esmės pavogiama iš biudžeto. Mes ES gyvename, ką mes darome, mes subsidijuojam viską - ūkininkus, transportą, studentus, nevyriausybinės organizacijas. Remiame juos ir čia, ir užsienyje. Mes subsidijuojame ir oro transportą. Prieš kurį laiką Europos komisija sutiko su tuo, kad e, Lenkijos vyriausybė sukčiavimu pinigus pervestų iš biudžeto uh, savo nacionaliniams avelinijoms. Tai yra nepriimtina ir dabar mums nedėra uh, e, prarasti bendro vaizdo, suprasti, kas iš tiesų vyksta. Mes dabar uh, ma, nekreipiame dėmesio į įmonės, kurios slepiasi po nesažininko konkurencija. Ačiū. Ačiū dabar. Pone Lukaševska iš EPP frakcijos dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Oro keliai, keliaivių oro transportas yra mm, labai galingas augimo ES variklis. Aš esu e, matęs, mačiusi, kaip e, rinka keičiasi ES ir už jos ribų. Be to, šis spaudimas ateina iš konkurencijos rytuose ir dėl globalizacijos įtakos. Stambiosios Europos e, oro bendrovės susiduria su rytų valstybių oro bendrovių konkurencija, o tos bendrovės turi milžinišką kapitalą ir uh, E, gali labai konkurencingas kainas nustatyti, be to e, turi būti e, mūsų įmonėms sušvelninti ES reikalavimą. Europos įmonės turi laikytis tų reikalavimų, tuo tarpu trečiosios ne, tai sukuria nesažininką konkurenciją. Aš sutinku su visais, kurie prieš mane kalbėjo. Turime daryti viską, ką galime, kad būtų pasiektas susitarimas su naujomis strateginėmis rinkomis. E, tuose susitarimuose su tomis rinkomis turi būti konkurencijos nuostata. Reikia sąžiningos kompensavimo sistemos, kad užtikrintume e, sąžiningas e, veikimo sąlygas, vienodas veikimo sąlygas ir sąžininką konkurenciją visoms įmonėms. Aš tokiu būdu manau, kad galėsime sustiprinti ES oro transporto sektorių ir apskritai ES reputaciją pagerinti E, pagalvokime labai praktiškai. Vartotojas, besirinkdamas oro bendrovę, pirmiausia žiūrės į e, lėktuvo bilieto kainą, į paslaugų kokybę, į savo paties patirtį skraidant ir į pasirinktą maršrutą. Jeigu norime remti Europos oro bendrovės, tai supraskime, kad svarbiausia yra e, vartotojų interesai. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir niekas, e, jokie geriausi reglamentai to negali sugadinti. Pone Lukaševska, jums klausimas pagal Milinosios kortelės procedūrą iš pono Šošnės. Ar sutiksite? Ponas Šošets. Jums kolega nenori atsakyti į, klau, į jūsų klausimą tai suteiksiu žodį poniai Tapardel. Dėkuoju pranešėjai. E, noriu, noriu e, palinkėti visiems sėkmės dėl šito labai svarbaus teisės akto, kuris e, kuria ES oro transporto ateitį. Ir e, tai yra globalus tinklas ir tai užtikrina e, e globalų E, tinklą. Ir mes turime užtikrinti tokius instrumentus ir mechanizmus, e, e, kurie padėtų kovoti su nesažininga praktika. Pavyzdžiui, mums galbūt reikia už, išvengti to, kad Europos oro sektoriuje nebūtų iškraipomos sąlygos trečiųjų šalių subsidijomis. Tačiau taip pat turime pasižiūrėti ir kas vyksta aplinkos apsaugos sektoriuje. Aš norėčiau kreiptis į Europos įmonės, Jie patys turi pergalvoti savo verslo modelį. Labai dažnai jie pralaimi prieš trečiųjų šalių verslininkus. Ir be abejo svarbu pasiekti ir kokybę ir laimėti iš to. Manau, kad vartotojai turėtų e, gauti subalansuotą kainos ir kokybės santyki. Mes e, turime atsižvelgti ir į kokybę, ir į darbo sąlygas e, dirbant, e, dirbančiųjų šiame sektoriuje. Dėkoju, ponė Tapadėl. Dabar ponas Zlotovskis vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Konkurencija oro bendrovių sektoriuje yra ir būtina ir e, keliaiviai to tikisi. Svarbu veikti pagal e, sveikus principus, kurie e, būtų atsparus nesažiningoms praktikoms, kurias naudoja trečiųjų šalių bendrovės. Mes turime apsisaugoti nuo nesažiningos konkurencijos Ir e, žinome, kad e, trečių šalių bendrovės yra subsidijuojamos ir tai įtakoja konkurenciją rinkoje. Aš manau, kad šis reglamentas padės mums e, pašalinti šitą praktiką. Tai yra žalinga keleiviams. Be to, mums reikia kompleksinių tarptautinių e, sprendimų, kurie uždraustų naudoti nekonkurencingą praktiką oro, bendru, orus, oro sektoriuje. Ir be susitarimų mums reikia daryti didesnį spaudimą trečiosiom šalim su jomis derantis. Tada mes galėsime pašalinti šitą praktiką. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Taip, pirmasis žodžio paprašė ponas Marijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Reglamentas numeris 868 turi būti deramai įgyvendintas, tik tuo mes galim apsaugoti savo bendroves nuo nesažiningos konkurencijos einančios iš trečiųjų šalių vežėjų. O jie dėl mūsų neveiksmingumo, neveiklos, iš tikrųjų e, veikia nesažiningos konkurencijos sąlygomis. Rei, e, apskritai reikėtų daugiau konkurencijos, tačiau sąžiningos. E, pavyzdžiui, noriu atkreipti jūsų komisijos narį dėmesį į vieną oro bendrovę Egejan, kuri yra monopolistinė ir tiesiog užskrydžius e, viduje, net ir, pavyzdžiui, jeigu nori nuskristi iš Atenų į Berliną, e, turi, turi mokėti labai didelės kainas. Kartu brangiai labai kainuoja tos bendrovės bilietai, net ir skrendant iš vienos Graikijos salos į kitą. Apie tai aš jau kalbėjau prieš metus, praėjusiu metu birželio mėnesį mes tikrai neturėtume užmerkti akis prieš e, tokios e, konkurencijos apraiškas. Labai ačiū. Toliau ponas Artrič. Minutė. Ačiū. Pranešėjas pradėjo kalbėti apie veiksmus, sakykime, tam tikrus atsakomosius veiksmus Kinijos atžvilgių. Buvo kalbama apie sąžiningą konkurenciją. O komisijos narys pradėjo nuo žodžių sveikino konstruktyvų debatą prieš jam prasidedant. O dabar intensyviai klausiausi pasisakymų ir klausimas kyla man, tai apie ką mes kalbam kad čia dabar tarsi užsimota panaikinti individualius susitarimus ir ES dabar perims visą šitą prerogatyvą. Iš tikrųjų, yra tam tikrų valstybių, kuriuose e, kuriuose teikiama valstybės pagalba, pamirštant mūsų pačių e, praktiką. Bet Gal čia vėlgi daugiau kalbama ne apie konkurencijos klausimus, bet apie neteisėtos valstybės pagalbos. Ačiū, ponas Keli. Labai ačiū. Kaip parlamento nariai mes turbūt daugiau skraidom orlaiviais negu dauguma žmonių ir aišku, oro transportas e, mus daugiau domina ir aišku, mes suinteresuoti, kad jis būtų konkurencingas. Kita vertus, kita vertus dėl kartu tam tikros ir mūsų politikos atsirado pigių skrydžių bendrovės, tokios kaip e, Air, e, Ryanair, kurią aš pats naudojusi. Uh, kur gali ten už šimtą ar mažiau eurų nuskristi iš vienos vietos į kitą. Kita vertus, taip, tos bendrovės konkurencingos, bet jos turėtų būti konkurencingos ir pasauliniu lygiu. Ir aš visiškai sutinku su komisijos siekiais. Ačiū už tai. Labai ačiū. Komisijos narys Otingeris. Herr Präsident. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, parlamentarai. Aš e, visiškai pritariu e, jūsų pasisakymams. Tai, ką pasakė pranešėjas Piperis ir ką parengė uh, E, komisija ir taryba kartu su jumis yra tikrai labai geras dalykas. Šitas reglamentas negali spręsti visų problemų, tačiau yra tai didžiulė pažanga siekiant sąžiningos konkurencijos. E, tai pasitarnaus tų oro bendrovių e, interesams, kurie turi būstinę Europoje. Ir tai padės mums užtikrinti e, vienodas sąlygas visiems ir mm, vartotojams, ir, e, ir keleiviams. Ir e, tai padės užsitikrinti geras sąlygas įvairiems tiekėjams ir e, aiškas balsavimas iš parlamento pusės padės e, pajudinti šitą procesą toliau ir e, manau, kad rytoj reikės daug daryti oro transporto sektoriuje, tačiau tai, tai reglamento patvirtinimas bus tikrai labai geras žingsnis į priekį. Ačiū už Jūsų palaikymą. Dėkoju, komisarė. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui Piper. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju komisarui Oettingeriui. Nesvarbu, apie ką kalbėsime, ar apie um, energiją, ar apie biudžetą. Ir dėkoju kolegoms už jūsų drąsinančius pasisakymus ir konkrečią paramą. Ir uh, norėčiau ir šešėliniams pranešėjams, ir visiems, kurie dirbo su šita tema per dėrybas, ir asistentams noriu padėkoti. Labai džiaugiuosi tuo, e, kad visos valstybės narės e, gali priimti tam tikrą poziciją ir mes e, turime aišku vaidmenį mes turime kai ką pas, pasiekti konfliktinėje situacijoje ir manau, kad tokį sprendimą radome. Ir e, labai svarbu, kad šitas parlamentas e, tikrai būtų padaręs daug didesnį e, poveikį, jeigu galėtų Europos Sąjunga reaguoti aktyviau į grėsiančią grėsmę. Ir tai yra didžiulis skirtumas tarp to, tokio reglamento, reglamento, kuris buvo anksčiau. Ir mes, jeigu dirbsime kartu ES, tik tada mes galėsime veikti koncernų ir tautų egoizmą. Ir dėkoju Jums už tai. Ačiū. Dėkoju, ponė Piper. Ir diskusija baigiama, balsuosime rytoj. Ir dabar. L'ordine del giorno reca ora la relazione di, dell'onorevole Holmeier sugli orientamenti per il bilancio 2020. Grįžtame prie Monikos Holmeier pranešimo 2020 m. biudžeto gairės, trečiasis skirsnis ir suteikiu žodį poniai Holmeier pranešėjai. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, pačioje pradžioje norėčiau labai Jums padėkoti ir šešėliams panešėms taip pat, kurie kartu su manimi e, labai stengiasi sukurti geras gairias ir E, ypač e, nustatyti 2020 m. biudžeto svarbiausius punktus. Ir e, tai be abejo, mes pername prie daugiametės finansinės programos ir mes turime sukurti tinkamą, protingą programą. Be to, tai bus metai po breksito balsavimu ir tai yra katastrofa, iš tikrųjų mes nežinome, kas bus galiausiai su, su tuo. Ir trečia, mes turime didelių iššūkių. Viena vertus konkurencingumas, darbo vietos, socialinė gerovė Europos Sąjungoje, mes turime daug iššūkių ir vystimosi pagalboje. Ir taip pat migracijos srautų, srautus pažabojant ir uh, tie žmonės, kurie daug kenčia trečiose valstybėse narėse, mums taip pat rūpi. Taip pat e, yra klausimų dėl saugumo ir vidinės, ir, saugu, vidinio, ir vidinio, ir išorinio, ir su to susiję daug klausimų, e, kad kur, mes turime kiek įmanoma optimaliau apsaugoti mūsų piliečius. E, aš norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs atsižvelgtumėte į mūsų prašymus tam tikrose srityse, pavyzdžiui, Erasmus ar e, jaunimo e, srityse. Mes esame labai įsitikinę tuo, kad jaunuoliai e, galės užsitikrinti darbo vietas tik tais tada, jeigu mūsų ekonomika ir pramonė bus konkurencinga, galėsime kurti konkurencingas darbo vietas ir mes investuosime į ateities technologijas, mes norime jaunuolius gerai išlavinti ir suteikdami jiems išsilavinimą, parodysime pavyzdį, mes, jie galės pažinti kaiminės valstybės, su jomis bendrauti ir norime tai labai sustiprinti. Mes taip pat norime tokių programų, kur galima būtų nu, e, numatyti atitinkamas kvotas horizontas 2020 e, rėmuose. Aš šiek tiek e, nuliūdusi dėl to, kas yra dabar. E, pavyzdžiui, reikalinga tokia programa kaip Kosmi ir ateities atsirandačios technologijos. Dabar mes turime apie e, ir turime sumažintą kvotą ne todėl, kad programa ir projektai yra blogi, o todėl, kad neturime pinigų, kuriuos, kurių nepakankamai sumokėjo valstybės narės. Mes norime, kad jaunuoliai ES būtų pasirengę ateičiai, turėtų tvarės darbo vietas, kuriom, kurios bus socialiai saugios ir kad, ir um, kad įmonės ateityje turėtų galimybę investuoti į šitas sritis. Ir uh, aš manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių mūsų uh, įsipareigojimų palaikyti jaunus žmonės, kad jie, gerai, kad jie būtų kvalifikuoti, kita vertus, kad tai būtų tvaru. Ir mes turime palaikyti mūsų darbo vietas. Ir inovacijas, kad e, ateityje kurtume e, ateities e, darbo vietas, kurios būtų konkurencingos. Aš tikiuosi, kad šiais metais, ir aš atvirai pasakysiu, kad valstybės narės na, ne visos valstybės narės čia yra, yra ir tarybos, tačiau aš pasakysiu mikrofoną, kad būtų užprotokoluota. Aš a, tikiuosi, kad mes a, kalbėsime tarpusavė ne šiaip savo, bet a, mes būsime pasirengę vienas kitą suprasti ir turinį suprasti, netgi jeigu a, tai bus tik tais kitą kadenciją. Ir a, aš a, norėčiau labai pasidžiaugti tuo, kad komisija atsižvelgs į mūsų e, nuomonę. Dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisarui Oettingeriui. Pirmininkė, ponios ir ponai, parlamentarai, šiandienos diskusijomis Jūs pradėjote e, dary, diskusijas dėl 2020 e, m. biudžeto gairių. Tai bus ypatingi metai. E, tai bus, tai bus mūsų 2014 m. 2020 m. biudžeto programos paskutiniai metai. Ir taip pat bus metai po Brexito. Ir ir kolegos kitais metais E, galbūt norės dalyvauti su visomis teisėmis e, šiame biudžete. Nes jie dėl 2020 metų biudžeto gairių balsavo e, vienodomis teisėmis taryboje. Tačiau tai bus pokyčių metai ir parlamente, ir komisijoje. Ir pirmiausia, mes turėtume prisidėti prie stabilumo. Tam, kad biudžeto uh, programa tinkamai, teigiamai įtakotų Europos e, vystimasi ir kad mes pasiektume savo tikslus Europ, e, Europos, remdamės Europos pinigais. E, Pone Holmaier, dėkoju už protingą darbą. Jūs e, atsižvelgėte į įvairius lūkesčius iš kolegų, iš e, komitetų, frakcijų ir e, parengėte bendrą dokumentą. Ir tai tikrai nėra paprasta. Aš taip pat noriu padėkoti tiems kolegoms, kurie buvote pasirengę įsiterpti ir nedirbti rinkiminėje kampanijoje, pamiršę parlamentinį darbą o dirbti šį darbą ir labai dėkoju už tai, kad yra atsižvelgiama į parlamento tikslus ir atsižvelgėte į komisijos tikslus. Tai yra pokyčių metai. Jūs esate atsakingi už parlamento poziciją ir, ir kitas parlamentas, kuris e, remiasi tuo E, taip pat tikiuosi atsižvelgs į komisiją. Ir, ir bus atsakingas už savo poziciją. Ir kitas parlamentas taip pat bus atsakingas už biudžeto e, politiką. Ir šešėlinė. Na ir pranešėjai įves į um, biudžeto e, programą labai daug naujos kompetencijos komisijos pasikeitimas yra rimta e, e, įtampa, įtampa e, kuriantis rimtas klausimas. Ir lapkričio mėnesį daug kas presis. Ir galbūt kita komisija negalės, bus pat, ne, nebus patvirtinta laiku. Uh, tai tada mes, Junkerio komisija, tęsime savo darbą kurį laiką, tačiau bet kokiu atveju bus užtikrintas e, stabilumas Europoje ir tai labai svarbu. Taip pat reikia investuoti į e, inovacijas ir saugumą ir e, ponia Holmeier pasirinko tokį skirsnio da, pa, pavadinimą. Aš manau, tai yra protingas pasirinkimas. Tai yra piliečiai, kurie kūrė Europos pridėtinę vertę. Ir uh, Mes, e, kaip, kaip ir anksčiau, turime bendrus prioritetus e, - konkurencingumas, ekonomikos augimas ir daugiau geresnių darbo vietų ir gyven, geresnis gyvenimo sąlygos, moksliniai tyrimai, jaunesnė karta ir kova dėl ekologinės plėtros ir kova prie, su klimato kaita. Ir mes manome, kad e, ekonomikos augimas ir konkurencija yra labai didelis prioritetas. Pastarieji keli metai buvo tikrai geri Europos ekonomikai. Kasmet augo ekonomika. Ir kasmet mes turėjome vis daugiau e, mokesčių pajamų. Ir kasmet E, buvo e, daugiau darbo vietų sukūriama ir mažėjo jaunimo nedarbas, tačiau to nepakanka, dar daug ką reikia padaryti. Bus, tačiau visgi šie šeši metai buvo tikrai geri ir pagal e, visas prognozes ekonominė plėtra šiek tiek lėtėja. Ir mums reikia turėti priemonės prieš recesiją, krizę, ir, kurie paskatintų ekonomikos augimą, darbo vietų skaičiaus kūrimą, klėstėjimą, konkurencingumą. E, mūsų apribotoje finansinėje sistemoje. Mes turime taip pat paskatinti startuolius, inovacijas Europos Sąjungoje, kalbant apie Erasmus. Tai susijęs su mūsų tarpkultūrinė kompetencija, e, kalbant apie internetinį saugumą, e, kalbant apie klimato kaitą, visos, vis, e, visi šitie tikslai yra svarbus ir tai turi būti padaryta su mūsų ribotomis e, priemonėmis. Tam mums reikia kiek įmanoma daugiau lankstumo ir parlamentas bei komisija turėtų kartu e, e, kovoti už tai kartu su taryba, kad kitais metais mes galėtume įveikti savo iššūkius. Mes taip pat turime atsižvelgti į tai, kad ir sanglaudos politikoje būtų tinkamas mokėjimų lygmo pasiektas, visi įsipareigojimai būtų išmokėti ir kad nebūtų perkeltos sumos į kitus e, metus. E, vasario 12 e, kofine būtent tai ir buvo nuspręsta ir per kelias dienas mes kartu su jumis aptarsime pagrindinės gairias ir komisija mūsų galimybių rėmuose padeda užtikrinti kad Europos parlamentas prisidėtų prie šito darbo e, jų, e, jūsų kompetencijos ribose. Dar kartą, jūsų prioritetai atitinka komisijos prioritetus. Aš dėkoju už gerą darbą ir Visi mes gebame tai padaryti rinki... ir manau, kad visi gebame e, nesupainioti rinkiminės kampanijos su tuo darbu, kuris reikalingas dabar, kuris pastarnas visų mūsų interesams. Ačiū. Labai ačiū, labai dėkuoju gerbiamas komisijos nariai. Nuo dabar pradėkime frakcijų atstovų pasisakymus. Pirmiausia, Europos liaudės partijos frakcijos vardu Bona Šon Keli, trys minutės, prašom. Uh, Labai ačiū ir dėkoju e, Monkei Homair ir komisijos nariui e, Günteriui Otigeriui. Labai daug darbo nuveikta rengiant šį e, dosiją, kaip ir energetikos klausimų anksčiau renktojų dosiją. Taigi yra Tai labai vertingi parlamento nariai, mes turime juos pagirti. Labai svarbu, kad 2020 m. biudžetas nustato teisingas kryptis kitai daugiametiai finansų programai. Todėl mes užtikrinti turime, kad pagrindiniai prioritetai, kurių turime pasiekti per artimiausius dešimt metų, būtų tvirtai finansuojami. Biudžetas turi būti tvirtas ir orientuotas į ateitį, kaip sakė komisijos narys. Aš labai džiaugiuosi, kad pranešiu tarkė dėmesį į inovacijas. Uh, E, aš pats šiais ryšiai labai daug laiko skiriau dirbdamas Europos e, parlamente. Tai priliksta ilgalaikiam augimui, darbo vietų kūrimui 27 valstybėse narėse ir pasaulinio konkurencingumo gerinimui. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad pranešėje daug reikšmės skiria sėkmingoms programoms, tokiams kaip Horizontas 2020, Kozme ir skaitmenės investicijos. Antras dalykas, aš džiaugiuosi tuo, kad daug dėmesio yra skiriama klimato iššūkiams Mūsų laukia didysis uždavinys, kad 2020 m. uždaviniai būtų įgyvendinti. Šiandien iš ryto komisijos narys Kanietė apie tai kalbėjo. Mes turime gyvendinti priemonės, kurios užtikrintų, kad ES išliks kovos su klimato kaita lyderė. Ir e, ši komisijos narė nusipelno pagirimo, pradedant Paryžiaus susitarimu prieš dviejus metus. Jeigu nebus užtikrintas darmas finansavimas šiems veiksmams, mes nieko nepasieksime. Mes turime užtikrinti, kad labai sėkmingos programos ir priemonės būtų finansuojamos iš ES biudžeto ir e, atneštų rezultatų mes matėme, kad e, papildomos elektros labai daug buvo pagaminta ir 90 procentų tos papildomos energijos yra iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 5000 gigavatvalandžių energijos per metus buvo sutaupyta dėl novatoriškų priemonių. Aš tikiuosi, kad e, kitoji komisija, kita nauja komisijos kadencija tos e, darbus tęs. Investuokime į ES yra labai rimta programa ir mes tikime, kad ji bus sustiprinta ir netrukus apie tai bus kalbama trialoguose. Tai parodo, kokia vertinga yra Europos biudžeto parama aš tikiuosi, kad po 2020 metų tas darbas bus tęsiamas ir bus sukurta darbo atvarkė diskusijoms e, iki E, naujos daugiametės finansų perspektyvos 2020-2027 metams. Ir dar gerbiam komisijos nariui noriu pasakyti, e, kad e, dėl Brexit šitą žinią buvo nuspręsta, kad nebus griežtojo Brexito, nebus išeinama be uh, E, sutarties labai nedidelių balsų skirtumų, keturių balsų skirtumų. Ir aš tikiuosi, mes kartu su valstybėmis narėmis kolektyviai pademonstruosime, kad galime nuveikti bendrai žymiai daugiau negu pavieniui. Ačiū. Labai ačiū, mielas kolega. Melinosios kortelės klausimas yra, ji nori pateikti miriadą. Please, colleague. Kolega, prašyčiau. Šon. Aš noriu pasidžiaugti tuo faktu, kad tu susidomėjai klimato reikalais. Bet jeigu būtum žinojęs, kad geriau biudžetą, tai suprastum, kad labai nedidelė suma yra skiriama klimato klausimams. Tada kyla klausimas, kodėl jūsų frakcija atsisako ateiti ir kalbėti su Airijos ministru pirmininku apie klimato kaitą. Kodėl jūsų partijos nariai nuolat leidžia pinigus iškastiniam kūrui vietoj to, kad kalbėtų apie kitokius aspektus, kaip mes galėtume gyventi geriau be iškasamojo kūro? Galbūt gal jūs galėtumėte pakomentuoti, e, ką manote apie tuos dalykus. Ačiū. Labai įdomus klausimas. Galiu pasakyti, kad mano frakcija čia, Europos parlamente, ilgą laiką dirba klimato kaitos temomis. Aš Paryžiuje klimato e, konferencijoje parlamento atstovau ir mūsų frakcijai. Ir e, viskas priklauso nu, turbūt nuo parlamentaro perspektyvos, e, vertinant aktyvumą sprendžiant klima, klimato kaitos klausimus. Na, o Airijoje naujoje vyriausybėje naujasis energetikos ministras labai energingai rengia naujus klimato ir energetikos planus. Ir 2040 metų veiks planai yra nustatyti, e, yra sukurti 20 procentų bus skiriama klimatui. Finegail, mano partija, vyriausybė Airijoje ir EPP parlamente yra lyderiai praktiškai keičiant e, veiksmus susijusius su klimato kaita. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį Alde frakcijos atstovui, atsiprašau, socialdemokratų frakcijos atstoviai, poniai Glonek Muran. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos, man labai malonu socialdemokratų vardu kalbėti apie 2020 m. biudžetą. Tai yra paskutinis daugiamet, šios daugiametės finansų programos biudžetas. Visi su